Dichiaro ripresa. Skelbiu, kad at, e, skelbiu parlamentinio e, posėdžio atidarimą, pradedame plenarinę sesiją. Visų pirma, turėtumėm patvirtinti e, protokolą. Tuos ES piliečius, kurie stebi šį posėdį internetu, taip pat informuoju ir tos piliečius, kurie e, sėdi